labai didelį susirūpinimą. Noriu pabrėžti, kad Europos parlamentas didžiąją daugumą palaiko Ukrainos teritorinį vientisumą. Keletoje rezoliucijų esame pareiškę, kad reik, ką reikia pakartoti ir šią savaitę, kad mes nepripažįstame neteisėtos Ukrainos okupacijos. Ir tos pastangos suskaldyti valstybę mums yra neprimtinos, mes esame prieš tai ir mes raginame Rusiją gerbti tarptautinių įsipareigojimų nuostatas. Raginame ją atitraukti savo pajėgas nuo Ukrainos pasienio ir smerkime bet kokius veiksmus, kurie gali destabilizuoti dar labiau Ukrainos padėtį. Manau, kad visi puikiai žinome, kokios yra mūsų atsakomybės ribos ir sveikiname visą veiklą, visus veiksmus, kurių imėsi Ukrainos vyriausybė, palaikome Ukrainos vyriausybę, kuri demonstruoja savo autoritetą šalyje ir tikimės, kad jie įveiks iškilusios kliūtis. Todėl mums yra labai svarbu ir toliau reikšti savo palaikymą Ukrainai ir užtikrinti, stengtis uh, padėti jai stabilizuoti ekonomiką, kovoti su korupcija ir sumažinti socialinę atskirtį Ukrainoje. Todėl sveikinu, uh, kad uh, makrofinansinė parama buvo išplėsta Ukrainai ir praėjusią savaitę buvo nuspręsta kad e, bus nustatytos e, dvišalės prekybos e, preferencijos prioritetai. Taip pat noriu pasakyti, kad Europos parlamentas siūs stebėjim, rinkimų stebėjimo misiją, kur rinkimai turėtų vykti gegužės 25 dieną ir mes tikimės, kad tie rinkimai bus sąžininkai ir atviri ir tikėkime, kad tokiu būdu bus atverstas ir pradėtas naujas Ukrainos kaip laisvos ir nepriklausomos valstybės istorijos skyrius. Ponios ir ponai, balandžio 6-7 tą naktį, tarp šių dviejų dienų, Ruandoje buvo minimos 20-osios e, sukaktys ir noriu pasakyti, kad per šimtą, dieną, e, per šimtą dienų 8 tūkstančiai žmonių žuvo Ruandoje, 800 tūkstančių žmonių žuvo, dauguma jų buvo moteris ir vaikai, Labai daug kūdikių buvo jų tarpe. Ištisos šeimos buvo išžudytos ir tai buvo padaryta stebint jų draugams ir kaimynams. Tai buvo padaryta e, kitų etninių grupių nariams. Ir tie, kurie tai padarė, neprisėmė atsakomybės ir už tokius veiksmus neatsakė. Tai buvo nusikaltimas, kuris buvo suplanuotas ir įgyvendintas konkrečių žmonių ir negalime leisti, kad tai pasikartotų. Tai vyko Ruandoje, Srebrenicoje, nežinome, kur bus, kurie kartosis kitą kartą. Jeigu galima būtų pasimokyti iš Ruandos genocidą, tai turėtume suprasti, kad neturime užmerkti akių. Žiaurumas savo paties gyventojų atžvilgių nėra valstybės vidaus reikalas. Atsakingi žmogaus teisų pažeidimus turi būti patraukti atsakomybėn e, ir tai galėjo taip pat ir Sirijos diktatūrai. Tie asmenys negali pabėgti nuo teisingumo, todėl būtina stiprinti tiek nacionalinės, tiek tarptautinę teisę, tarptautinį karinių nusikaltimų tribunolą Ruandą rado galimybę susitaikyti, parodė pasauliui, kad tai yra įmanoma. Europos parlamentas nori paremti Ruandą jos kelyje į taikę ateitį. Ruanda vertina savo praeitį, mes turime padėti šaliai tai padaryti, turime užkirsti kelią nusikaltelėms, turime siekti, kad jie būtų patraukti atsakomybėn, tačiau turime taip pat padėti šaliai pasiekti ekonominį stabilumą ir taip užtikrinti taiką šalies viduje. Europos parlamentas reiškia savo solidarumą su aukomis ir jų artimaisiais. Mėly kolegos, noriu Jums pranešti liūdną dalyką praėjus ketvirtadienį. Po sunkios lygos sulaukė 66 mirė mūsų buvęs kolega Brudys. 2011 metais jis pirmą kartą buvo paskirtas Prancūzijos ombudsmenu ir kovojo už lygias galimybės ir piliečių teisės. Ilgalaikais dirbo atmosios rytuose žurnalistu, po to buvo žinių vedėjas. Iki 2001 metų jis buvo Tulūzos miesto meru, tris kadencijas jis dirbo Europos parlamente. Daugelis iš jūsų prisimenate šį kolegą kaip visų gerbiamą žmogų, kuris turėjo didelę širdį ir klausydavo visų nuomonės, jisai stengiasi vystyti dialogą, ypač su arabų, pas, arabų pasaulio atstovais. Tikrai daug kas prisimins, kad jisai savo gyvenime susidūrė su daug įvairių viešųjų išpolių jo asmens atžvilgių, kurie po to paaiškėjo, kad neturi jokio pagrindo. Europos parlamentui noriu pareikšti mūsų uh, <clears throat> užuojautą jo šeimai ir draugams. Taigi prašau jūsų dabar tylos minutę pagerbti Ruandos aukas ir kolega Budys. vielen dank! lapkričio antros trečios dienos protokolams ir išdalinti posėdžių, ar kas nors turite prieštaravimą, niekas neturi. Ar dėl protokolo norėjote kalbėti? Ne. Tuomet protokolas patvirtiname. Ar dėl darbo tvarkos norėjote kalbėti? Dėl darbo tvarkos norėjau tokį pasiūlymą pateikti. Prieš keturias dienas, balandžio 10 dieną, Europos parlamente vyko piliečių iniciatyvos klausimas e, sėkmingas. E, kolega Hanės Voboda. E, pirmininkas nutraukė poną Štadlerį. Ponas Štadlerį pirmiausia.